tarybos pirmininkui, ponė Nikola Šmitui. Pone pirmininkė, Pone komisijos pirmininkė, ponios ir ponai, parlamento nariai. Mes ką tik išklausėme pirmininko Junkerio pasisakymą Ir visi žinome, kad padėtis, kuri jau anksčiau buvo sudėtinga prieš vasarą, dabar įgavo dramatiškus mastus. E, rekordinis skaičius pabėgėlių pasiekė ES per tris pagrindinius kelius, viduržėm, per du viduržėmio jūros kelius bei per, per vakarų Balkanų kelią. Tai beprecedentė situacija dėl savo masto, ji labai sparčiai keičiasi vietoje Ir tai kelia didžiulę, ir, ir visa tai vyksta didžiulė sumaišties aplinkoje. E, mūsų gebėjimams priimti e, iškilo didžiulė našta, taip pat administraciniai, lingvistiniai gebėjimai e, reikalingi yra labai dideli. Ir šiuose diskusijose reikia, reiktų prisiminti, kad ši padėtis visų pirma rutuliojasi žmogiškų dramų kontekste. Tai e, susijęs su žmonėmis ir šeimų likimais. Atsižvelgiant į tokią sudėtingą situaciją, nėra paprasto atsako ją. Ja. Ši situacija reikalauja tvirto ir nuseklaus Europos atsako kuri, kuris apimtų atsakomybę viena vertus ir taip pat reikia tinkamos tvarios bendrijos politikos migracijos klausimais. Reikia eiti priekin išsaugant ateitį ir e, ruošiant plataus užmoje visapimančius ir tvarius sprendimus. Atsižvelgiant į išorės problemas, su kuriamis susijom, su, esame susidūrę ir kaip tai veikia Europą, valstybės narėms tenkančias problemas. Svarbu, kad mes nebandytume situacijos spręsti taip, kad dar labiau suardytume tą tvarką. Kartuoju tai, ką jau sakiau anksčiau. Mums svarbiausia tenkanti užduotis tai žmonės, asmenys ir tai jų saugumas. Tai mums tenkanti e, moralinė prievolė. Ja numato tarptautinė teisė. Ir kalbame apie žmonės, kurie plūsta iš konflikto zonų ta prievalė tenka ir toms šalims, per kurias tie žmonės eina. Mes turime užtikrinti tokį prieglopstį, kuris leistų toms žmonėms išsaugoti orumą, pasiūlyti tarptautinę apsaugą. Norėčiau tiesiog trumpai priminti tai, ką Europos komisijos pirmininkas pasakė, kalbėdamas apie dešimtis tūkstančių Europos piliečių, kurie parodė didžiulį solidarumą. Manau, kad tai ir atspindi, iliustruoja Europos gebėjimą būti solidariai. Manau, kad e, mes turime prisiminti e, Vokietijos Vokietijos prezidento žodžius apie šviesos Europą. Ir būtent šiuo keliu turime eiti. Taip pat reikėtų parengti užsitikrinti tokius prieimimo gebėjimus, kurie atitiktų iššūkį ES teritoriją ir trečiosiose šalise. Reikia bendrų pastangų, kad to pasiektume. Žinoma, tai reiškia ir tam tikras pasiekmes biudžetui. Norėčiau priminti, kad Balkanų keliu vykstantis e, žmonės uh, negali tikėtis tarptautinės apsaugos. Pastaraisiais metais, pastaraisiais mėnesiais e, valstybių ir vyriausybių vadovai nagrinėjo migracijos problemos e, sudėtingumą ir kalbėjo apie bendro, bendrą požiūrį, sutelkdami dėmesį į tris svarbiausius aspektus, kurie turi būti nepamiršti. Visų pirma, asmenų perkelimas ir apgyvendinimas, taip pat asmenų sugražinimas bendradarbiaujant su e, kilmės ir tranzito valstybėmis. Liepos mėnesį taryba pasiekė pažangos asmenų perkelimo ir apgyvendinimo sritise. Mes taikome priemonės, kurios skirtos krizės situacijai. Noriu padėkoti parlamentui už tai, kad patvirtino pranešimą šio klausimu ir e, kitą pirmadienį taryba jo pagrindų galės priimti sprendimą dėl perkelimo mechanizmo ir pradės perkelinėti asmenis, kurie jau atvyko pas mus nuo rūpjūčio 15-osios. Bet žinoma, to nepakanka, atsižvelgiant į krizės mastą ir žmogiškasias dramas, kurias stebime. Ir būtent todėl džiaugiuosi, kad komisija pateikė šį naują pasiūlymą atsižvelgdama į susidariusią situaciją ir į reiškinio mastus. Noriu Jūs patikinti, kad ateinančiomis savaitėmis ir mėnesiais, pirmininkaujantį taryboje, šalis padarys viską e, toliau plėt, dirbdama šio pasiūlymo pagrindu. Buvo sušau, e, kitą pirmadienį įvyks nepaprastasis e, tarybos posėdis ir bus aptartos visos priemonės, kurių rengėmės imtis. E, Nekalbėsiu detaliai apie viską, bet reikia sukurti taip vadinamus hot e, sutelkti dėmesį į karščiausias zonas ir sustiprinti mūsų gebėjimus e, perkelti asmenis ir kovoti su uh, asmenimis užsiimančiais asmenų kontrabandą. Norime sustiprinti bendarbiavimą su partneriais, uh, tvarkant migrantų srautus Afrikos ir, Bal ir Vakarų Balkanų valstybėmis bei Turkija imantis visų šių pastangų, kiekviena valstybė narė ir ES privalo įnešti savo indėlį atsakomybės ir dalymosi dvasia. Europa turi rasti tokį sprendimą, kuris apimtų visus klausimus, visus, visas problemas. Sprendimą, kuris atsakytų į tą iššūkį, su kuriuo susidurėme. Neslėpsiu, kad yra skirtinga istorija, kad, kad, mūsų, kad valstybių narių istorijos skirtingos tradicijos skiriasi. Bet šiandien turime įveikti iškilusias kliūtis ir mes e, turime sutelkti dėmesį į tai, kas mus vienyje, kas yra bendra tarp mūsų. Tai yra stipriau nei tai, tai kas mus skiria. Uh, Ir būtent šiame kontekste aš noriu pasidžiaugti aktyviu Europos parlamento indėliu ir esu pasiruošęs klausytis jūsų diskusijų čia, e, kurių pagrindų vyks ir diskusijos po to taryboje. Labadiena visiems. Ačiū Jums, ponė Šmitai, dabar steiksiu žodį ponui Timmermans, komisijos nariui. Pone pirmininkė, aš neturiu kalbėti labai ilgai, nes pirmininkas Junkeris jums pristatė komisijos pasiūlymą ir planus. Aš tiesiog norėčiau pasinaudoti e, tokią galimybę kai trys institucijos ir jų atstovai susirenka kalbėti apie vieną ir tą patį klausimą. Aš norėčiau paraginti Europos parlamentą palaikyti komisijos pasiūlymus. Tai pasiūs labai aišku signalą rengiantis tarybos susitikimui pirmadienį. Mes žinome, kad kai kurios valstybės narės vis dar turi imtis žingsnių kad galėtų pritarti komisijos pasiūlymui. Taigi, kuo stipresnis parlamentas bus šiandien palaikydamas komisijos pasiūlymą, tuo geriau mes būsime pasirengę pirmadienio tarybos susitikimui. Tie, kurie parduoda tą iliuziją, kad uždarydami sienas ir išsiųsdami visus atgal mes išspręsime šią problemą, turiu pasakyti, kad yra ir tokių, kurie sako, kad tiesiog atverdami sienas ir leisdami visus mes išspręsime šią problemą. Taigi aš turiu pasakyti abiem pusėm, kad tai yra iliuzijos. Mes turime kalbėti apie aiškius pasiūlymus. Praktiškai tokie pasiūlymai ne visuomet yra įgyvendinami. Sienų uždarimas ir visų pabėgėlių išsiuntimas atgal reikštų, kad mes atsisakome savo kaip Europos vertybių. Tai taip pat reikštų, kad mes nesilaikome teisinių prievolių. Sienų atverimas ir visų pabėgėlių įleidimas reikštų, kad mes turėsime atsisakyti Europos dabartinio socialinio modelio, nes mes visiems atvykstantiems į Europą tikrai negalėsime padėti. Taigi mes turime labai aiškiai atskirti tuos, kurie reikalauja mūsų solidarumo, nes jie bėga nuo persekiojimo ir karo. Ir tuos, kurie galbūt ieško geresnės ateities, bet jie neturėtų pasinaudoti mūsų prieglapščio suteikimo sistema, kad pasiektų savo tikslą. Taigi mums reikia kalbėti apie solidarumą ir atsakomybę. Turime parodyti solidarumą tiems, kuriems reikalingas prieglapstis Turime rodyti solidarumą toms šalims, kurios dabar kenčia labiausiai, nes jos yra šalis, į kurias pirmiausia atvyksta pabėgėliai. Aš kalbu apie Graikiją, Italiją, Vengriją. Mums reikia pademonstruoti solidarumą toms ES e, valstybėms narėms. Taip pat turime demonstruoti solidarumą pabėgėliams ir toms valstybėms narėms, kuriams labiausiai šiandien to reikia. Toks yra mūsų pasiūlymų pagrindas. Bet iš kitos pusės Turime imtis atsakomybės, kad geriau būtų apsaugotos mūsų sienos. Mums reikia greitai registruoti tuos, kurie pasiekia ES sienas, kad mes atskirstume tuos, kurie turi teisę į prieglopstį ir tuos, kurie neturi. Mums reikia sukurti sąrašą saugių trečių valstybių, į kurias būtų galima gražinti tuos prieglopščio prašytojus, kurie neturi teisės to daryti. Taip pat turime priimti pabėgėlius tokiamis sąlygomis, kad jie galėtų gyventi oriai. Komisija teikia būtent tokius pasiūlymus. Ir prieš perdodamas žodį Federikai norėčiau baigti tokiais žodžiais. Ką mes darome šiandien, ką darysime ateinantį pirmadienį, yra glaudžiai susijęs su Europos lemtimi. Aš kalbu ne tik apie ES, bet apie Europos likimą kalbu apie vertybių bendryją. Mes matome, ką daro nesuskaičiuojama daugybė Europos piliečių šiandien ir aš dėl to labai didžiuojuosi būdamas europiečiu. Viceprezidente Timmermans, adesso la parola al viceprezidente alto rappresentante. Ačiū, poniai, poniai vicepirmininkai Timmermansui, o dabar Vyriausiai galiotinė, ponė Mogerinė, jums žodis. Francis labai puikiai pasakė, kad tai iš tikrųjų yra esminis momentas, tai esminis momentas mūsų visų sąjungai. Žodžiai labai svarbus. Ir pabėgėlių krizė, su kuria susidurime, ja, e, iš tiesų tai yra problema ne tik tai mums, bet ir mūsų regionui, bet ir pasauliu. Tai mums ja, e, tai yra išbandymas mūsų vertybių, mūsų moralės, Tai yra būtent e, išbandymas, siekiant nustatyti, ar mes esame tikrai europiečiai, ar mes tikrai esame sąjunga. Mūsų atsakomybė ginti žmonių gyvybės, žmonių teisės ir solidarumas. Jie yra pasakyti ant kortos. Taigi mes turime dabar atsakyti šios klausimus. Tai taip pat e, išbandymas ir mūsų tarptautinio patikimumo Žinoma, mes galime žodžiais ginti žmogaus teisės, bet jeigu mes neužtikrinsime ES aukščiausio e, prieglapšio prašytojo e, apsaugos lygio, tai, tai yra tik žodžiai. Iš tiesų mes galime skatinti taiką, bendradarbiavimą e, tarp konfliktuojančių šalių, bet jeigu mes mes neprimsime pabėgėlio į savo, į savo bendruomenės, tai kaip mes patvirtinsime savo žodžius, savo pasirežimą spręsti konfliktus. Tai būtent mes turime tai suprasti. Mes galime įsivaizduoti, kad yra tik tai, tik tai vienas išorinis atsakymas į krizę, bet yra ir vidinis atsakymas į krizę. Tai yra mūsų E, tapatybę, tai yra mūsų e, atsakomybės e, klausimas būtent pabėgėlių atžvilgių. Tai yra tiesa. Yra du aspektai, kai kuriuos reikia atsižvelgti. Norime tai ir nenorime. Taigi mes turime ne tik būti patikimi, mes turime veikti greitai ir vieningai. Šiandien mes patekėme komunikatą, tai būtent kuriame aprašytos visas veiksmų sekos siekiant atliepti į šią problemą, į šią krizę. Ir dauguma išorės veiksmų, mes, kurių mes įmėmės, jos yra pirmiausia tas priemonės skirtos vidiniam ir trumpajam laikotarpiai, bet mes turime veikti dabar. Ir mes e, turime visada aiškinti, kodėl mes turime imtis atinkamų veiksmų, kurie pasteisins tik tai po keliarių metų. Tai ilgalaikiu laikotarpiu mes nuolat susidurėme su tą problemą. Iš tikrųjų reikalaujama tik tai greitų veiksmų, bet reikia ilgalaikių strategijų. Taigi mes e, turime dabar veikti, bet mes turime veikti pirmiausia ir vieningai. Turime rasti sutarimą ir savo šalyse. Tai yra svarbiausia. Pirmasis prioritetas tai yra saugoti ir gelbėti gyvybės. E, pirmininkas kaip tik kalbėjo e, apie tai, kokį mes darbą turi, turime nuveikti, e, siekdami išgelbėti kuo daugiau gyvybių. Kitas dalykas. Tai būtent turime spręsti pabėgėlių bėgimo priežastį. Dar kitas dalykas, tai turime kovoti, žinoma, prieš šitos prekybą žmonėmis užsiimančius asmenys, prieš, prieš žmonių kontrabandininkus, prieš nusikaltelius, Ir šie veiksmai tikrai pasiteisino ne tik tai ES atžvilgių, bet ir, bet ir atitinkamų regionų atžvilgių. To mes siekiame nuo pat savo kadencijos pradžios. Taip pat mes turime atkreipti dėmesį ne, ne tik uh, į galutinį tikslą šių pabėgėlių, ne jų prieimimą, ne tik jų prieimimą, bet ir jų pradinius žingsnius, kodėlgi jie pabėgo iš savo valstybės. Uh, 4 milijonai žmonių pabėgo iš Sirijos. Nuo, nuo Sirijos ir iki Irako apie 10 milijonų žmonių neteko pastogės. Aš norėčiau pabrėžti, kad mes pirmiausia atkreipiame dėmesį į atinkamas mažumas krikščionis, kurdus, esidus, kurie būtent buvo priversti bėgti iš savo gėmanų vietų, kurie gyveno ten ilgų šimtmečius, bet dabar priversti palikti savo valstybės. Mes a, negalime teikti, kad mes juos apginsime tik tai tokiu atveju, jie yra toli nuo mūsų. Ne. Mes turime ginti juos ir tokiu atveju, kai jie patenka į mūsų valstybės, kad jie yra prie mūsų sienų. Taigi, tik tai taip mes galėsime išspręsti uh, įvairias krizės, kurios vyksta tame regione, kovosime prieš islamo valstybę, tik taip, tik taip išspręsime atinkamų konfliktų problemas. Mes galime atverti galimybės nauja, naujai perspektyvai. Turime bendradarbiauti su vietos regionų kolegomis, siekdami bendro tikslo. Kitas dalykas. Mes bendradarbiaujame su tarptautinėmis organizacijomis, daugiausia su jungtinių tautų agentūromis, siekdami būtent priglausti to, tą didžiulį skaičių pabėgėlių, kad e, galėtume padėti pačioje Sirijoje pabėgėliams e, arba taip pat Libane, Jordanijoje ir Irake. Kita, viena iš pagrindinių problemų tai yra Libija. Tai būtent tai yra tarsi koridorius. Iš ten nėra daugiausia pabėgėlių, bet tai yra didžiausia tranzito šalis. Mūsų visos pastangos būtent yra skirtos e, tam, kad mes su jungtinėmis tautomis, su Libijos e, administracijos pajėgomis ir jos vyriausybė galėtume išspręsti šį tranzito klausimą. Ir mes e, nuolat dirbame šią kryptimį, kad mes galėtume išspręsti pabėgėlių problemą, būtent tranzito problemą Libijos pietuose. Mes turime padėti apsaugoti Libijos sienas, kad būtų užkirtas kelias žmonių prekybai, žmonių pergabenimui, e, taip pat būtų, būtų e, užtikrinta e, kova. Taip pat, kad iš Sahelio valstybių, taip pat iš, iš Nigerio nepatektų pabėgėliai iš, per šią valstybę į ES. Mes pirmiausia siekime užtikrinti lygiai vertę partnerystę su Afrikos valstybėmis. Institucijos pateiks 1,8 e, milijonus eurų būtent šioms reikmėms. Ir visos valstybės narės turi prisidėti to lygiai. Jūs negalite a, prašyti, kad ES imtųsi kažkokių veiksmų ir ne, nesuteikti jokių lėšų tiems veiksmams. Taigi, tai yra atsispindi mūsų sprendimuose. A, taigi, patikos a, fondas e, Sirijai būtent yra jau sukurtas, tai būtent tai lėšos iš šio fondo yra skirtas švietimui, mokykloms. Bet mes matome, kad Sirija praranda dabar ištisą žmonių kartą dėl šio karo. Todėl mes turime padėti užtikrinti ateitį šiai valstybei. Tai yra taip pat ir mūsų saugumo užtikrinimas. Tik taip atsisaugosime nuo, nuo teroristų ir nuo radikalizavimo. Uh, Tai būtent mes turime investuoti jauną kartą. Kitas dalykas tai yra, mes turime gelbėti žmonių gyvybės. Mes matome, kai, kas dabar vyksta ir mes sekame bendradarbiauti su tranzito valstybėmis, su valstybėmis, kurios yra aplink viduržėmio jūrą, siekdami išvengti prekybos žmonėmis. Taigi mes žvalgome šitos prekybos žmonėmis kelius, mes panėme kovoti, užkirsti kelią gabenti žmonės. Per šias penk, penkias savaitės mes 16 atvejų jau nustatėme e, atitinkamus prekybininkus žmonėmis ir galėjome juos nubausti. Liuksemburgė praėjusią savaitgalį e, gynybos ministrai buvo susitikę ir sprendė šią problemą, kaip galima tartutinių lygių spręsti E, šią problemą, būtent skirti atinkamas misijas, atinkamas lėšas. Tai yra galimybė mums parodyti, kad kai mes turime politinę valią, kai mes norime veikti, mes galime e, pasinaudoti savo karinės, karinėmis ir e, saugumo priemonėmis, kai to reikia. Aš taip pat džiaugiuosi, kad mes per pirmasias e, bendras operacijas Viduržėmė jūroje galėjome išgelbėti keliais tūkstančių žmonių. Taigi, taip pat e, lapkričio mėnesį Valetoje vyks e, viršūnių sutikimas e, skirtas, skirtas migracija ir taip pat valstybės, kurios dalyva Hartumo ir Rabato susitikimuose, taip pat Afrikos valstybių organizacijos dalyvaus šiame susitikime ir galėsime spręsti šią migrantų problemą. Ir taip pat kalbėsime su Balkanų ir su Turkijos atstovais. Na, iš tikrųjų, e, e, politinės diskusijos tai yra lengviausia dalis. E, mes, pasakysiu ciniškai, politikai neišreiškime savo emocijų. Mes turime priimti racionalius sprendimus, kurie nebūtinai pagristi mūsų emocijomis, bet mes turime veikti. Ir mes turime laikyti savo įsipareigojimų. Taigi, mes e, e, galbūt e, emocijomis galime paveikti savo, savo visuomenės, tačiau emocijos keičiasi. Ir mes turime pirmiausia laikyti savo vertybių, spręsti kylančius iššūkius, su kuriais susitarėme ir išnaudoti savo potencialą, būtent tiek regioniniu, tiek pasauliniu lygmeniu. Ir kaip Fransas gerai pasakė, iš tikrųjų a, užtenka tik tai vienos mirties ir tai jau ta mirtis yra per daug. Tai todėl mes turime veikti. Grazie, viceprezidente Mogherini, komisario. Ačiū, ponia Mogherini. Dabar žodis ponui Avramopolos komisijos nariui. Ačiū pirmininkė. Kaip pastebėjote, kalba apie ES būklę didžia dalimi buvo skirta migracijos klausimui. Ir tai yra, atskleidžia, kokie yra mūsų prioritetai. Kalbėdamas pirmininkas aiškiai pasakė, ir aš taip pat kalbėsiu aiškiai. Migracijos valdymas yra ES išbandymas ir ES idėjos išbandymas. Noriu padėkoti komisijos pirmajam vicepirmininkui ponui Timermansui ir Federikai Mogherini už jų įžanginius žodžius ir už puikų bendradarbiavimą, kuriuo džiaugiamės pastaraisiais mėnesiais įgyvendindami tą plataus užmojo labai reikalingą priemonių paketą. Tos, tas priemonių rinkinys mūsų, tai mūsų atsakas į beprecedentę pabėgėlių krizę, kuri vystosi, kuri vyksta mums stebint ir e, šiai kriziai gaunant vis didesnį mastą Europoje, mūsų atsakas turi tapti ryštingesnis, labiau visapimantis ir ambicingesnis. Tokios Europos mes norime ir tokią Europą mes ir turime turėti. Todėl šiandien teikiame keturias labai konkrečias priemonės trumpam ir vidutiniam laikotarpiui, kurios turėtų įveikti visus svarbiausius iššūkius mums šiandien iškilusius. Ženkliai išaugus srautams per vasarą. Tam paaišku, kad tik tai valstybės, į kurias patenka migrantai, negali su tais srautais susidoroti. Mums reikia koordinuoto europietiško požiūrio. Būtent todėl mes siūlome perkelti 120 tūkstančių žmonių bėgančių nuo karo persekiojimų priespaudos ir chaoso. Perkelti juos iš Italijos, e, Vengrijos ir Graikijos, remiantis perskirstimo mm, planu. Tai apima planus E, pristatytus prieš vasarą perkelti 40 tūkstančių asmenų iš Italijos ir Graikijos. Manau, kad e, dauguma šio Europos parlamento narių balsuos už šį pranešimą, vėliau balsuojant šiandien, ir ateityje taip pat pritars laikinoms perkelimo e, schemoms ir mechanizmams. Taip pat turime išmokti pamoką iš dabartinės pabėgėlių krizės. Europa nėra gerai pasirengusi valdyti e, staigų didelį migrantų srautą. Reikia struktūrinių sprendimų pasirengiant panašiems atvejams ateityje, kad mes galėtumėm e, sisteminių pagrindų teikti pagalbą valstybėms narėms ir užtikrinti e, prieglopsti ir globą tiems, kurių iš tikrųjų jos reikia. Todėl siūlysime sukurti nuolatinį e, tokį mechanizmą ir pakeisti, pakeičiant antrąjį Dublino reglamentą. Kad galėtume pasiūlyti prieglaudą tiems, kurios jos tikrai reikia, turime taip pat užtikrinti, kad tie, kurie neturi teisės pasilikti ES, būtų greitai sugražinti į ten, iš kur atvyko. Ir taip ES turės galimybę sparčiai išnagrinėti nepagristus, e, piknaudžiavimų pagristus prašymus ir skirti visus išteklius teisėtiems prieklapščio prašymams. Žinoma, ir ypač e, suteikti prieglapstį tiems, kuriems nedėlsiant reikia tarptautinės e, globos. Todėl mes rengėme saugų ES valstybių sąrašą, e, kuris apima Balkanų valstybės saugių valstybių sąrašą, kuris apima Balkanų valstybės ir Turkiją. Mes jau uh, išnagrinėjome apie 17 procentų visų uh, prieglapšio prašymų, kurie buvo pateikti ES pastaraisiais mėnesiais. Ir pamatėme, kad daugybė prieglapšio prašymų yra nepagristi, visiškai nepagristi. Sudarė saugių kilmės šalių sąrašą pe, ir peržiūrėję prašymus suteikti tarptautinę globą, mes galėsime tuos prašymus suteikti tarptautinę globą nagrinėti daug sparčiau. Sukūrus sukūrė veiksmingesnę prieglapšio teikimo sistemą, sudarysime šalims galimybę skirti išteklius tiems, kurie tikrai nusipelno globos ir sparčiai sugražinti tuos, kurie neturi teisės į ją pretenduoti. E, dabar iš ES sugražinama nedaug e, prašančių prieglopščio. Tik 40 procentų. Tai tikrai kenkia mūsų pagalbos teikimo politikai mes norime sukurti Europos sugražinimo programą ir taip įgyvendinti aiškę Europos sugražinimo, asmenų sugražinimo politiką. Komisijai e, tenka parengti veiksmų planą, siekiant užtikrinti geresnį valstybių bendradarbiavimą ir akcentuoti e, svarbius aspektus, e, svertus mūsų santykiuose su trečiosiamis šalimis ir užtikrinti, kad to šalis priimtų gražinamus asmenis. Tikiuosi jūsų paramos e, pritariant šiam priemonių rinkiniui kaip jūs jau tai padarėte. Ir noriu dar kartą padėkoti parlamentui už tai, kad e, rodė didelę paramą mūsų pastangoms parengti bendrą Europos migracijos politiką. Tikiuosi jūsų pagalbos ir, ir e, tikiuosi jos šiandien. Ačiū. Dėkoju, dėkoju komisarui Avramopolis. Dabar pradėsime diskusijas. Pirmiausia pasisakys politinių frakcijų atstovai. Aš e, turiu pasakyti, kad mes labai atsiliekame pagal e, tvarką rašti, taigi mes nepriimsime klausimą pagal mėlynosios kortelės principą. E, be to, reikia prisiminti, kad pusė dviejų prasidės balsavimas. Balsuosime dėl labai svarbių pranešimų. Dabar suteiksiu žodį Dies Demera EPP frakcijos vardu. Vieną minutę prašom. Ačiū pirmininkė. Taip, žmonės bėga, jie bėga, kad išsaugotų savo gyvybės, kad išvengtų ISIS išpolių, jie yra pabėgėliai. Ir dėl to mes palaikome komisijos pasiūlymą. Šis pasiūlymas yra grindžiamas solidarumu ir pasiūlymas yra labai ryštingas ir pateiktas laiku. Reiškinys yra labai svarbus ir mes jį stebėsime tikrai dar kurį laiką. Todėl mums atrodo, kad reikia nu, nustatyti privalomą e, saistanti mechanizmą pagal sutarties nuostatas, kad mes galėtume oriai priimti pabėgėlius. Visos valstybės narės turi pademonstruoti solidarumą. Mes turime padėti tiems, kuriems reikia mūsų pagalbos. Turime laikytis pačių silpniausių esančių tarp mūsų žmogaus teisų. Taip pat turime nustatyti šį reiškinį, turime kovoti su ISIS terorizmu, turime kovoti su instituciniu smurtu, turime išspręsti problemą ties jos šaknimis. Taip pat turime laikytis 2012 m. birželio mėnesio susitarimo. Ačiū. Toliau ponas Pitela, socialistų frakcijos vardu. Ačiū. Norėčiau padėkoti ministrui Šmit, noriu padėkoti ponui Timmermans, poniai Mogerini, ponui Avramopolus už visų jų atliktą darbą. Mes pradedame stebėti tam tikrą konvergenciją tarp politinių frakcijų, kalbant apie pateiktus pasiūlymus. Ponas Avramopolus pristatė pasiūlymą, visą paketą Man kartais atrodo visa tai ne visai realu, kai matome, kad pradedamos statyti tvoros ir sienos. Mes bandome sulaikyti tūkstančius žmonių, kad jie negalėtų judėti, ką visa tai reiškia yra daug propagandos. Ar kas nors tikrai tiki, kad tokiais veiksmais mes išspręsime migracijos problemą? Tai yra pokštas, tai problemos tikrai neišspręsime. Tai yra propagandinė taktika siekiant susižerti rinkėjų balsus. Mes turime imtis rimtų veiksmų ir komisijos pateikti pasiūlymai yra rimti. Komisija ketina įsteigti nuolatinę sistemą, kuri būtų pritaikyta iškilus poreikiui, nes tokių krizių ateityje tikrai bus. Be jokios abejonės susidurėme su ekonominių migrantų problema. Turime tą spręsti rimtai. Turime atsižvelgti į visuomenės poreikius, turime pagalvoti apie tinkamą stebėsenos sistemą, apie bendras taisyklės, apie bendrą turinį. Negali būti, kad viena šalis vieną dieną daro vieną, o kitos šalis imasi kitų veiksmų. Mums reikia vientisumo ir vienodumo. Be to yra ir visa iniciatyva skirta Afrikai. Pone Mogherini ir ponas Timmermans abu apie tai užsiminė. Mes kalbame apie išorinę politiką, kurios tikslas yra stabilizuoti Afrikos žemyną. Turime užtikrinti stabilumą Libijoje, Sirijoje. Šios šalis yra žlugusios. Dabar žmonės iš tų šalių bėga. Taigi kogi mums reikia. Mums reikia bendros visapimančios strategijos, kuri būtų pagrista ne demagogija, bet realių padėties vertinimu. Vėliau tą strategiją reikia patvirtinti. Aš žinau, kad taryba yra įsipareigojusi spręsti šį sunku klausimą. Ir aš tikiuosi, kad visa taryba pritars tokiems pasiūlymams. Ačiū ponui Pitelai. Dabar ponė Stevens, vieną minutę atsar frakcijos vardu. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, vluchtelingen die vanuit Turkije over de... Ačiū, kolegos. Pabėgėliai mus pasiekė iš Turkijos per viduržėmio jūrą. Tačiau juos reikėtų sugražinti į Turkiją nes tai yra tarptautinės jūrų teisės pažeidimas, tai taip pat asmenų nesugražinimo į nesaugę šalį principo pažeidimas. Teigiama, kad Turkija yra saugi valstybė. Svarbu, kad Europos žmogaus teisų teismas išsakytų savo poziciją šio klausimu, nes dabar nėra principų, kurių pagrindų mes galėtume dary, dirbti asmenų sugražinimas iš Italijos į Libiją. Teismas taip pat nesprendė šio klausimo, nes čia egzistuoja visiškai kitokia situacija. Ponas Junkeris sakė, kad e, Turkija yra ES šalis kandidatė e, saugi valstybė. Iš tikrųjų, jeigu jį tokia nebūtų, jį negalėtų būti ES šalimi kandidatė. Toliau, ponė Vikstrom, Elde frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Per praėjusią savaitę pabėgėlis e, galų gale įgavo savo vardą ir istoriją. Pamatę nuotrauką suvokiame, kad už kiekvieno žuvusio migranto ir pabėgėlio yra viltys, e, lūkesčiai ir, e, lik, ir likę mylintis šeimos nariai. Ir mūsų europietiškas padarumas guli nuskendęs e, ant Turkijos krantų draugė su Alan Kurdi, trijų metų berniuku. Jis prarado savo gyvybę, bet jis įkvėpė užuojautą. Įkvėpė užuojautos ES diskusiją, diskusijose dėl pabėgėlių ir mes tikrai ilgai prisiminsime. Po pastarųjų tragedijų didžiuojuosi, mane pima pasididžiavimas, kai matau žmonės visoje Europoje, kurie eina į gatves tam, kad pasveikintų pabėgėlius. Pone pirmininkė, jie parodė, jie pademonstravo daug tvirtesnį stuburą ir daug daugiau humaniškumo pastarosiomis savaitėmis nei dauguma mūsų politikų per pastarąjį dešimtmetį. Piliečiai parodė ką reiškia Europa ir europietiškos vertybės ir ką Europa gali nuveikti, kai ji pasiryšta. Vis dėlto, nežiūrinti tai, kai kurių valstybių vadovai vis dar skundžiasi dėl neteisėtų migrantų. Pone pirmininkė, galiu pasakyti, kad man jau tos kalbos atsibodo. Nes jei žmogus bėga nuo karo ir persekiojimų, kaip jis kitaip pateks į Europą, kad gautų prieglopsti? Juk mes, Europos Sąjunga, neleidžiame žmonėms prašyti skirtis dėl prieglapščio savo ambasadose ir konsulatuose. Mums, mes, Europos Sąjunga, priėmėme direktyvą dėl e, vežėjams tenkančios atsakomybės ir todėl joks laivas nei lėktuvas negali priimti asmenų, kurie neturi vizų. Tai yra uždaras, įdingas ratas ir mes privalome jį pakeisti. Turime peržiūrėti galiojančius prieglopšio teisės aktus Europoje ir pritaikyti juos prie šio amžiaus ir, už, ir sukurti saugius patekimo į ES kanalus. Turime sukurti saistančią pabėgėlių kvotų sistemą, kuri būtų saistanti ir privaloma visoms valstybėms narėms. Ir mano frakcija palaiko komisijos patektus pasiūlymus. Tai yra Europą apibrėžiantis momentas ir mūsų geriausios, mūsų geriausios dienos dar yra ateityje. GUE, onorevole Albiol Guzman, per un minuto, prego. GUE frakcijos vardu Albiol Guzman. Ačiū. 40 milijonų pabėgėlių iš Sirijos, 4 milijonai irakiečių, 3,5 milijono afganistaniečių, 2 milijonai sirų. Tai jūsų karų rezultatas, karų uh, Afganistane ir Irake rezultatas tai yra tai, ko susilaukite dėl bombardavimų Libijoje ir Sirijoje. Kai tie pabėgėliai ateina prie Europos durų, durų ką, ką jūs, ką mes darome? Ar bandote atverti jiems humanitarinį koridorių, e, pasiūlyti jiems humanitarinius patekimo kanalus, ar e, pradeda tai, taikyti laikinos laikino prieglopščio mechanizmą. Jūs kalbate, jūs rengiate straipsnius apie e, beteismin, kad apie žmonių, e, apie mirties bausmės vykdymą žmonėms Sirijoje be teismo, apie ISIS išpolius kitose valstybėse. A nome dei Verdi. Pone Sadžentinė, žaliųjų vardu. Ačiū, pane pirmininkė. Pirmininkas Junkeris šiandien ryte savo kalboje pasakoja, pasakė, kad darbas tai yra orumo užtikrinimas. Todėl pabėgėliams mes turėtume suteikti teisę dirbti būtent to momentu, kai jie e, pateikė prašymą dėl prieglopščio, nes darbas tai yra orumo užtikrinimas. Tik tai taip jie galės legaliai migruoti, legaliai integruotis. E, nes mes negalime kovoti su legalia migracija. Aš norėčiau e, paklausti pana Avramopiloso ir pana Timermanso. Tie pasiūlymai, kuriuos jūs pateikėte, e, iš tikrųjų yra geri, bet koksgi turėtų būti kitas žingsnis, tai būtent darbo migracijos atžvilgiu. Nes e, to nereikės laukti ilgai, nes darbas tikrai reiškia orumą. Ir aš tikiuosi, a, a, kad tas pasiūlymas dėl tokio darbo sutikimo bus pateiktas greičiau. Ačiū. Panas Korau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes e, manome, kad iš tiesų mus ištiko kažkokia netikėta, siaubinga situacija. Bet e, iš tiesų dabar pažvelgus į tą migrantų srautą, mes manome, kad dabar pajudėjo ištisos žmonių kartos. Jie bėga nuo karo, nuo išnaudojimo, nuo įvairių nelaimių. Mes pareiškėme savo poziciją, mes pateikėme įvairius šūkius, pateikėme gražių žodžių, bet mes ne, tai, ne kaip komisija, ne kaip, ne kaip ES neturime jokio poveikio kitoms valstybėms, kitiems regionams, iš kuriuo ateina šie pabėgėliai. Tai iš tikrųjų toks dviprasmiškas vaizdas susidaro. Nes dabar uh, valstybės narės siekia tik savo interesų, nacionalinių interesų, siaurų interesų, nedrįsta pakelti akių, drąsiai elgtis. Na, dabar prisiminkime tą mažą berniuko nuotrauką e, pakrantėje. Tai mes turime imtis e, ryštingų veiksmų, bet, bet nieko nesimame. Ponas Vilimski. Ačiū ponia pirmininkė. Iš tiesų dabar mes turime atkreipti dėmesį į tai, kad dabar daug žmonių, kurie prašo pagalbos, jie, jie turi gauti pagalbą. Mes diskutuojame dėl to, ne dėl to, ar jiems suteiksime pagalbą, bet tik tai kaip ir kur suteiksime tą pagalbą. Socialdemokratai, žalieji, e, konservatoriai ir komunistai pateikė savo e, koncepciją, o jūs siūlote priimti visus ir iš karto nekreipiant dėmesio, ar tai, e, tai sakykime, yra kažkokie žmonės, kurie siekia geresnių darbų sąlygų arba geresnio gyvenimo, ar tai yra tikri pabėgėliai. Aš manau, kad mes turėtume sukurti vietose ten jau e, artimuosiuose rytuose atitinkamas užtikrintas zonas, apsaugotas zonas, kuriuose buvo priimami šie pabėgėliai. Nebūtinai juos reiktų įleisti į ES. Ir turėtume pasitelkti, žinoma, kitas islamo bendruomenės, kurios padėtų savo tikėjimo broliams. Taigi, taip turime, mes turėtume veikti. Ačiū. E, ponas Favaktas, neprisijungusiu vardu. Ačiū, ačiū panė pirmininkė, gerimi kolegos. Aš e, išklausiau pono Junkerio šį rytą ir supratau, kad aš nesu europietis, nes aš nestovėjau geležinkelio stotyje ir ne, nešaukiau sveiki atvykę. Kodėl aš taip nešaukiau? Nes aš manau, kad visi komisijos nariai e, turi įpareigojimą iš mūsų visų rinkėjų. Tai būtent išsaugoti mūsų valstybių tapatybę, mūsų žmonių tapatybę. O šią teisę dabar nori pasinaudoti pabėgėliai, nes tie žmonės, kurie atvyksta pas mus, jie taip pat turi tėvynę, turi teisę turėti tėvynę, išsaugoti savo tapatybę. Ir negalima šios problemos išspręsti tokiu būdu, kad tie žmonės bus integruoti. Tai jie tada nebegrįš į savo tėvynės. Jie turi savo tėvynę ir jie vieną dieną turi, turi sugrįžti į savo tėvynę. Todėl mes turime e, investuoti į jų tėvynės, kad ten jie turėtų uh, savo ateitį, o ne pas mus. Ačiū, panas Vosenbergas. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Daugiau negu 200 tūkstančių pabėgėlių dabar atvyko į Graikiją. O ta, Praėjusiais metais tai buvo 75 tūkstančiai, dar praėjusiais metais buvo apie 60 tūkstančių. Tai iš tikrųjų didžiulė problema ir Graikijai, ir Europos Sąjungai. Ir aš norėčiau, kad e, parlamentas ir taryba bendradarbiautų, e, siekdami geriau paskirstyti ES šios pabėgėlius bet kokiu atveju Turkija taip pat turėtų laikytis readmisijos susitarimo su ES, kuris buvo pasirašytas su ES ir su Graikija 2014 metais. Mes turime išsaugoti vertybių Europą. Ir mes turėtume išlikti humaniški. Ačiū, panė Zipel. Minus jums. Ačiū. Nuolat yra bauginama, kad į Europą atvyks per daug migrantų. Ponas Junkeris šiandien paminėjo skaičių 0,11 procentų dabartinių gyventojų ES. Tai yra palyginimas. Daugiausia žmonių atvyksta iš, iš Sirijos, iš Eritrėjos, jie bėga nuo karų, nuo persekėjimo. Ir dėl jų mes dabar emocingai diskutuojame. Ir šios diskusijos turi tik vieną tikslą. Tai būtent kelti paniką dėl visų pabėgėlių. Būtent tuo naudojasi populistai. Jie nori, kad apskritai jokių pabėgėlių nepriimtume. O mes dabar iš esmės turėtume prisijimti tam tikrą atsakomybę ir būti solidarus tiek išorės atžvilgių, tiek vidaus atžvilgių. Taigi aš manau, kad turėtume laikytis dabartinių komisijos pasiūlymų. Ponia Futiga, vieną minutę. Ačiū. Konfliktai vykstantis palie ES sienas yra susijęs su saugumo ir humanitariniais aspektais. Putino e, pastarųjų kelių metų imperinės politikos rezultatas, tai ekonominiai migrantai ir pabėgėliai labai didelį skaičių jų prieėmė Lenkija bei kitos mano regiono valstybės. Mes pademonstravome solidarumą ir toliau tai darysime. Kalbant apie saugumą ir saugumą palei pietinės mūsų sienas, mes klausėmės, išklausėme vyriausiosios įgaliotinės e, ir apie tai, kas daroma viduržėme jūros regione, tačiau turim ir reikia perkelimo mechanizmo. Deja, tai nėra sprendimas. Mm. Jis mm. duos priešingų nei trokštame rezultatų. Ir ES, manau, turėtų labiau išnaudoti vidinės galimybės daugiau e, siekdama e, solidarumo ES viduje. Toliau, vienai minutiai, ponė Veržyje. apie 60 milijonų pabėgėlių yra pasaulyje, tik 3, 13 procentų iš besivystančių valstybių, o ir tai sudaro tik 11 procentų es gyventojų. Mes norime uh, e, atrušiuoti tikruosius pabėgėlius pagal jų tautybę, ar dar blogiau. Uh, tačiau negali viskas vykti kitų sąskaita. Situacija e, trečiose, daugelį šalių, iš kurių jie bėga, yra sudėtinga. Kas bus su tais, kurie prašo prieglopšio, ar jie bus sugražinti draugė su ekonominiais migrantais į savo kilmės šalimis, kad ir kas bebūtų kaip elgtis, kaip traktuoti e, žalio kyšulio dikt, valstybės diktatūrą, ka, ka, kaip, ką daryti su kartumo procesu. Reikia atverti teisėtus migracijos kelius. Tai vienintelis būdas pasipriešinti mirčiai. Moteris, vaikai, jų teisės taip pat turi būti gerbiamos Europos Sąjungoje bei svetur. Lera un minuto. Toliau, ponia Keller, vienai minutiai. Kolegos, padėti ES reikia vertinti pagal tai, kaip elgėmės su tais ES, kuriems reikia labiausiai pagalbos. Ir tai čia situacija yra nevienoda. Yra žmonių, piliečių, kurie padeda pabėgėliams ne tik pastarosiamis savaitėmis, bet jau daugelį mėnesių. Kita vertus yra valstybių, kurios kaltina vieną kitą ir nedaro tai, ką turėtų daryti. Manau, kad mes turime apsispręsti, kurią pusę norime remti, kurioje iš tų dviejų Europų mes norime pažangos. Ir manau, kad Europos žmonės mums parodė tiesų kelią ir jie nusipelno Nobelio premijos, kurią ES yra gavusi. Manau, kad Europos valstybės, Europos vyriausybės reikėtų eiti tuo keliu, kurį nurodė mums piliečiai. Mūsų piliečiai yra daug labiau pažengę nei manome. Skatinkime jų solidarumą ir iniciatyvą. Eikime tuo keliu, kuriuo jie mus veda. Ponas Natal, vienai minutiai. Pone vicepirmininkė, pone komisijos narė, ES atsakas į migrantų krizę mm, eina visiškai netinkama kryptimi. Manau, kad Vokietijos ir Švedijos pozicijos yra ypač neatsakingos. Kaip Jūs manote, kas nutiks, jei pareikšite, kad visi gali prašyti prieglopščio? Viskas paprasta, dar daugiau žmonių atvyks. Tai reiškia, kad dar daugiau žmonių riziko savo gyvybėmis, e, kirzdami viduržėjame jūrą, Egėjo jūrą. Tai reiškia, kad dar daugiau laivų mm, nuskęs, dar daugiau žmonių žus. Ir nors aš aš nes, nepritariu Europos atsakui imigrantų krizę. Ben, mes bent jau ką nors darome. Tačiau skandalingiausia yra tai, kad kai kurios valstybės visiškai nieko nedaro. Ir aš turiu omeny Persijos įlankos valstybės Kataras, Bahreinas, Kuveitas, Jungtiniai Arabo Emiratai, kurie, kurios yra turtingos. Taip pat Daesh, islamo valstybės daroma įtaka. Taip pat Saudi Arabija, jo tos valstybės visiškai neima pabėgėlių ir visus stumia link Europos. Jeigu norime pasipriešinti, kaip sakė Tony Ebotas, turite sustabdyti tuos laivus. Mūto, prego. Ponas Salvini, vieną minutę. Aš išgirdau pavojingų ir dviprasmiškų pastabų. Aš manau, kad Europai ir vadovauja tie dviveidžiai. Yra čia įvairiausių klausimų. 150 tūkstančių migrantų, 50 tūkstančių eurų per dieną yra išleidžiama, tiek daug asociacijų institucijų nusiplauna nuo to rankas. Aš nenorėčiau e, čia e, min, minutės tylų. E, aš emigrantus, tačiau daug ir nusikaltelių atvyksta tarp jų. Taip pat jie įveža į Europą ir terorizmo galimybę. Taigi mes galime vėliau susidurti su kraujo praliejimu išgirdome siaubingų prašymų, mes sulauksime milijonų pabėgėlių, mes norime išsaugoti Europos pensijų sistemą. Bet kaip mes mokėsime tiems žmonėms? Ačiū, ponas Golniš, vieną minutę. Ką mes padedame? pe, asmenims, kurie persekiami dėl savo religinių ar politinių įsitikinimų, kurie bėga iš nestabilių valstybių, kurias nestabiliomis didžia dalimi padarėme. Didelė dauguma migrantų yra ekonominiai migrantai, apsimetantis, kad jiems reikia humanitarnės pagalbos. Ir klausiausi ponios Vikstrom, kuri pasakojo apie mažojo Alano atvejį. Bet ar, euro, ar europiečiai atsakingi už to asmens mirti, e, už to vaiko mirti. To, to vaiko šeima yra saugi Turkijoje, tačiau amerikiečiai ir kiti prisidėjo prie Irako ir Sirijos destabilizavimo. Ir Persų įlankos valstybės nepajudina nei piršto pabėgėlių klausimų. Arabų lyga turėtų e, sukilti prieš Daešą. Ir E, iš e, priekybos žmonėmis e, pelnosi nesažiningiai, o jūs norite įsikišti, tačiau to nelaimingo vaiko tėvai patikėjo jūsų pažadais. Dėkoju, Metsala. Pusantros minutės. Man buvo pateiktas pasiūlymas niekada nekalbėti e, supykus. Šiandien e, to nepaisysiu. Valstybės narės labai paprastai e, sutarė dėl to, kiek žuvų sugaudyti. Jie sutarė dėl to, kiek plastikinių maišelių išmesti, bet kai į mūsų krantus pasiekia žuvusių vaikų kūnai, mes negalime supra, e, sutarti, kaip spręsti šią problemą humaniškai. Taigi visa tai, man atrodo, beprasmiška. Nėra svarbesnio ar skubesnio klausimo nei šis. Mes kalbame apie bendrų vertybių Europą, tačiau mes nesame Europa, kuri dalintųsi atsakomybę. Ir tai yra bendras mūsų žlugimas. Pabėgėliai yra tie žmonės, kurie bėga nuo karo, nuo mirties. Ministrai pirmininkai negali nuo to nusisukti kiekviena valstybė narė turi prisimti teisinę ir moralinę pareigą spręsti šią problemą. Tvoros ir sienos tikrai net neš jokių rezultatų. Mums reikia daugiau nei sprendimai, kurie leis mums pasijusti geriau. Taip, mums reikia nuolatinio saistančio perskirstimo mechanizmo tiems žmonėms, kuriems reikalinga apsauga. Taigi aš kreipiuosi ministrus pirmininkus ir sakau, kad būkite drąsūs. Padėkite žmonėms, suteikite tiems, kurie bėga nuo karo ateities galimybę. Pasiūskite politinę žinutę, rodančią, kad Europa pasisako už tuos, kurie neturi balso. Būkime pavyzdžių Europoje. Tai yra iššūkis tenkantis mūsų kartai. Mes negalime leisti to, kad būtume prisiminti kaip ta karta, kuri apleido tuos, kurie beldėsi į mūsų duris. Ačiū. Ponas Uželį, vieną minutę. Ačiū. Pirmininkė. Aš vengras paprašiau galimybės pasisakyti. 500 milijonų piliečių gyvena ES, aš esu vienas iš jų. Man kelia nerima mūsų vaikų ateitis, bet man kelia nerima ir vaikai tų, kurie kelia karą. Todėl aš norėčiau padėkoti komisijai ir kreiptis į tarybą, kad ji palaikytų šį pasiūlymą, ponė Junkerį, ponė Timmermansai. Iki šiol vykusios diskusijos aiškiai parodė, kad Europa privalo veikti Iš Vengrijos mes e, sulaukėme baisių vaizdų, siaubingi įvykiai vyko šali, šalyje, tačiau Vengrija ir Viktoras Orbanas nėra lygų. Deš, dešimtis tūkstančių piliečių tikrai stengiasi, kad būtų priimti pabėgėliai į šalį. Jie daro viską, kas įmanoma ir aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir padėkoti parlamente piliečiams. Ponas Orbanas yra problema, o ne problemos sprendimas. Ačiū. Pone Ford, vieną minutę. An... Ačiū. Mes susidarėme su neįtikėtina situacija ir mes turime dabar iškelti į aukščiausius prioritetus pagalbą pabėgėliams. Mes turime suteikti jiems ilgalaikio laikotarpio paramą ir viltį. Bet, bet mes turėtume veikti Ir galime veikti įvairiais būdais. Tik užtenka badyti vienis kitus pirštais ir kaltinti. Mes turime galiausiai solidariai veikti. Mes turime pirmiausia apgyveninti uh, tuos labiausiai pažydžiamiausius e, pabėgėlius, uh, kurie nukenčia labiausiai nuo prekybos žmonėmis, kurie dabar yra būtent pabėgėlių stovyklose mūsų kaimynai būtent e, suteikia prieglapsį tokiems pabėgėliams. Žinoma, e, ta prieglapšio teisė ne, neleidžia pabėgėliams judėti laisvai visame, visoje Europos Sąjungoje. E, bet mes turime suteikti jiems tokią teisę, kitaip kils pavojus apskritai, kils abejonių dėl judėjimo laisvės vertės. Apskritai, valstybės, kurios susiduria su ekonominės problemomis, jie negalės padėti tiems pabėgėliams. Mes turime atsižvelgti ir į tai. Kolega Ernst. Ar... Ponės ir ponai, migracija vyksta būtent dėl to, kad yra tam tikrų priežasčių. Ir, ir niekas negali nustatyti, kas turi teisę migruoti, o kas ne. Yra galbūt bandomas paskirstyti tos pabėgėlius į gerus ir blogus pabėgėlius, bet iš tiesų niekas negali sulaikyti tų pabėgėlių. Tai būtent žmonių niekas nesustabdys, nei tvoros, nei policija, nei kareiviai. Tie žmonės vis atsiranda ES, mūsų valstybėse narėse. Ir mes turime aiškiai pasakyti, kad mes turime priimti juos ir integruoti. Vengrijoje, Čekijoje, Slovakijoje E, ir Lenkijoje tai priimami šitie pabėgėliai, nesvarbu kokia jų, kokia jų tautybė ir kokia religija. Tai, tai jau yra žingsnis į priekį. Iš tiesų, e, mes neturime vien tik tai žiūrėti kilmės šalį. Pavyzdžiui, Balkanuose e, Romai kenčia nuo persekiojimo arba kitose valstybėse. Tai, taigi ir, ir karas nėra vienintelė priežastis, dėl kurios atsiranda šie pabėgėliai. Į tai reikia atsižvelgti. Ir aš manau, kad mes e, iš esmės nesimėm visų priemonių ir valstybės narės nesimėm visų priemonių. Ačiū. Ponas Paksas, vieną minutę. Aš norėčiau pacituoti Australijos premjerą Tonį Abotą, kuris paklaustas, ar jo šalis ketina priimti migrantus nelegalus iš Mainmaro ir Bangladešo, atsakė, mes neketiname daryti to, kas paskatintų žmonės esti valtis. Tai tik sukomplikuoja sukomplikuotų nelegalios migracijos problemą. aš manau kad nė vienas iš mūsų nelaikome kad premjeras sabotas yra nesilaikantis bendražmogiškų vertybių mesgi atvėrėme pandoros skrynią ir pasmerkėme europą tai padarėme niekine kvotų politika migrantams pasiųsdami jiems signalą kad jūs čia esat laukiami jumis bus pasirūpinta. per metus vienuolika kartų padidėjo migrantų antplūdis į europą ir jeigu mūsų veikimas bus toks kaip dabar tai europos parlamentas per likusią kadenciją nieko kito neveiks tiktai didins kvotas nelegaliems imigrantams grazie onorevole hohlmeier sua, a lei la parola per un minuto e trenta kolegė hohlmeier minutė trisdešimt ponė pirmininkė mėly kolegos gerimi pirmininkaujantę valstybę pirmiausia aš norėčiau padėkoti e, pana Avramopoulos už pateiktą dokumentų paketą skirtą migracijai. Aš manau, kad e, iš tiesų tai yra aiškus pasiūlymai, kuriuos mes gavome iš komisijos, e, kurie yra labai e, tinkamu laiku atsiradę. Kitas dalykas, aš norėčiau pasakyti, kad e, prieglobšio standartai turėtų būti užtikrinti, bent jau minimalų standartai valstybėse narėse. Ir jeigu mes turėsime tą perskirstimo mechanizmą, tai kad tinkamai būtų elgiamas ir tinkamai būtų priglobiami šitie pabėgėliai. Kitas dalykas, mums reikia šito krizių mechanizmo, nes be šio mechanizmo ES negali protingai veikti. Jeigu, pavyzdžiui, kiltų kokios e, krizės arba problemos, jeigu plūsteltų didžiulis a, migrantų srautas dėl kažkokio karo. Aš norėčiau paklausti ponios Ernst. Iš tikrųjų, yra apibrė, aiškus apibrėžimas pabėgėlis ir ir prieglaušio prašytojas. Ir čia mes negalime painioti tų dalykų su e, darbo arba, arba geresnio gyvenimo ieškančių žmonių migracija. Mes turime suteikti galimybę valstybėms būtent reaguoti e, pagal savo darbo rinkos poveikius. Ir nekelti kažkokių konfliktų tarp valstybių narių kolega Fleckenstein. Pane pirmininkė, mėly kolegos, aš nenorėčiau kartoti to, kas jau buvo pasakyta, bet norėčiau, kad e, bet kokiu atveju mes siūstume signalą vietos valdžios institucijoms, kurios dirba su pabėgėliais labai sudėtingomis sąlygomis. Ne, nežinau, ar čia Koso saloje, arba Lesbo saloje, e, kitose salose ir, ir kitose valstybėse, kurios nėra Europos Sąjungose, Europos Sąjungoje, e, jos susiduria su didžiulėmis problemomis, tai, tai Turkijoje arba e, kitose valstybėse yra nuveikime daug daugiau negu Europos Sąjungoje. Ir tikrai norėčiau padėkoti toms valstybėms. Ir tą patį norėčiau pasakyti, žinoma, ir apie e, samariečius, apie raudonąjį kryžių, tai, tai organizacijos, kuris aktyviai dirba gelbėdamas e, pabėgėlius. Iš tiesų, tai manau, kad šią dieną tikrai jie nusipelna mūsų padėkos, nes mes galime didžiuotis šiais žmonėmis daug labiau negu ministrais mūsų valstybės narėse. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tad, kad mēs ar lielu intensitāti lietojam. E, pana Zylė, ačiū ponė pirmininkė, jeigu mes kalbame tokiais, tokiamis gražiomis savokomis kaip humanizmas, solidarumas, vertybės, tai tik tai įrodo mūsų institucijų silpnumą ir sutrikimą. Ir tai reiškia, kad mes susilpniname pačią Europą, jeigu mes chaotiškai priimame nelegalius imigrantus, kurių didžioji dauguma yra, yra sveiki jauni vyrai. mes galime sustabdyti šitą migraciją, pavyzdžiui, užkirdami kelią šitai nelegaliai migracijai per, prie, prie prekiautojų žmonėmis, nes e, kartais tos valtis yra sunaikinamos pačių e, pabėgėlių, kai jie pamato pasieniečius. Taigi, dabar kalbant apie šitą privalomą paskirstimo mechanizmą, tai e, aš nežinau, jeigu mes priimsime tą mechanizmą, tada nustatysime kažkokias vėl vidaus sienas. Tada kam bus tai naudinga? Iš esmės tada kils tik tai nepasitikėjimas Europą. Aš manau, kad koncentruosime į svarbiausius dalykus, o ne veikime populistiškai, nors mes ir esame politikai. Kolegor, folket har visat vilket Europa de vill leva i. Kolegos, žmonės parodė, kokios Europos, kokioje Europoje jie nori gyventi. Atviroje visuomenėje, kuri padeda pabėgėliams. Europa, kurios jie nori, neturi nieko bendra su tais, su tuo, apie ką kalba e, radikalus dešiniai. Todėl turime koreguoti savo politiką. E, praėjo tvirtovės Europos laikas. Reikia apimti, reikia e, paisyti žmonių argumentų. Reikia solidarum, jeigu norite solidarumo mūsų pabėgėlių politikoje, turime paremti e, perskirstimo sistemą, reikia ieškoti alternatyvų Dublino režimui, tačiau negalime pritarti represyvioms priemonėms, saugių valstybių sąrašui, žmonių e, stumimo atgal ir mes norime solidarumo Pone Danžan, žodis jums ponai komisijos nariai, jūsų pasiūlymai atspindi tą sudėtingą situaciją, kurioje atsidūrėme. E, reikalinga pusiausvėra tarp solidarumo pabėgėlių atžvilgių ir atsakomybės, tuo pat metu suvokiant, kad negalim, negalėsime priimti visų. Taip pat noriu pasakyti, kad mes kartais dalyvaujame absurdiškose diskusijose, svarstydami pasiūlymus, kurie teikiami vien dėl to, kad būtų nuraminta sąžinė. E, dabar sku, nedelsiant reikia imtis e, imigracijos politikos sutvarkymo. Ir žmonių srautai mus pasiekė chaotiškai, visiškai neorganizuotai ir mes ir mūsų visuomenė Ji pasirodė gebanti už, e, parodyti spontanišką dosnumą, tačiau mums reikia daug gyvybingesnės sugražinimų politikos, taip pat reikia užtikrinti daug geresnę mūsų išorės sienų kontrolę, solidariai tą darant tarp visų valstybių narių, o diplomatinėme lygmenyje. Reikia kai kuriams valstybėms priminti, kad e, jos pačios E, kad reikia nepamiršti ir kad kitos valstybės, pavyzdžiui, kaip Turkija, parodė didžiulį svetingumą priimdamos pabėgėlius, tačiau tų šalių strategija Sirijos konflikte nėra tinkama. Ir reikia nepamiršti, kaip mes turime toliau elgti šiandien. Honorevole Valenciano. Pone Valenciano, prašom, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Graikija, Italija ir Vengrija Per pastarosius keletą mėnesių jos sulaukė 17 tūkstančių pabėgėlių. Ir jeigu yra ES verta savo pavadinimo, mes turime spręsti krizę koordinuotai ir solidariai. Kolegos, jūs žinote, kad gelbėjimosi liemenės turi būti dalinamos ir jos yra labai svarbios dabar daromasi dėl e, priekybos. Mes pritarėme komisijos pasiūlymui ir mes turėtume baigti baisėtis tais vaizdais, kuriuos matome žiniasklaidoje. Mes turime e, ieškoti taikos ir stabilumo Sirijoje, Jemene, Afganistane, Irake. Mums reikalinga taika ir veiksmingi veiksmai. Tai padės išspręsti problemą. Tačiau mes taip pat turime pasmerkti tas nacionalinės vyriausybės, kurios nusisuka ir žiūri kitą kryptimį tuo metu, kai pabėgėliams reikia prieglopščio. Taip pat reikia nustatyti sankcijas tiems, kurie nesilaiko Europos principų. Dėkoju, ponė Gal. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė kolegos, noras padėti yra mūsų DNR užkoduotas. Tai yra žmogiška. Tačiau mums reikia padėti tiems, kuriems iš tiesų reikia mūsų pagalbos. Tam reikia sutvarkyti situaciją ties ES išorinėmis sienomis. Pirmiausia, mes turime apsaugoti tas sienas. Mums reikalingas nuoseklumas, o būtent to man ir trūksta žvelgiant į šių dienų veiksmus. Jeigu mes negyvensime taisyklių, Šengeno zona žlugs. Šengeno sutarties nuostatos numato sąlygas kuriomis vadovaujantis reikia įvažiuoti į Europos Sąjungą. Ar tos taisyklės vis dar taikomos? Kaip dėl taisyklės persiusti e, prieglopščio parašytojus į pirmąją įvykimo šalį, jeigu tos taisyklės netaikomos? Tai yra kaltinamos tokios šalis kaip Vengrija, pavyzdžiui, už taisyklių įgyvendinimą, taisyklių, kurias mes patys e, pri, pri, pri, priėmėme ir patvirtinome. Taigi mes turime nepamiršti to, kad didžioji dalis žmonių kalbėtoje yra nutraukiama. Ponas Morajas. Pone pirmininkė, kolegos. Išklausėme šį rytą pono Junkerio pasisakymo. Jis kalbėjo apie malonius žmonės Müncheno stotyje, apie gerus žmonės Graikijos salose. Komisijos nariai, jūs esate graikas, jūs puikiai nudirbote darbą šį rytą. Ir ponia Keller kalbėjo apie daugelį tokių gerų žmonių e, valstybėse narėse, bet mes klausime labai paprasto klausimo, ką daro ES. Ką daro Europa? Mano atsakymas į šį klausimą yra toks. ES sudaro valstybės narės. Ir pirmadienį vyks labai svarbus valstybių narių atstovų susitikimas. Pirmadienį reikia patvirtinti tuos labai aiškius planus. Parlamentas padarė savo darbą dėl perskirstimo dėl greito ir veiksmingo perskirstimo. Taigi mes savo darbą padarėme, bet kasgi atsitiks pirmadienį? Ar mes vėl matysime, kaip vieni kitus kaltina, ar mes pamatysime realią reakciją į didžiausią pabėgėlių krizę po antrojo pasaulinio karo. Taigi neapleiskime pabėgėlių ir neapleiskime Europos piliečių rugsėjo 14 dieną. Ačiū. Pone Kudrytska, vieną minutę prašom panie przewodniczący nie może być tak ačiū pirmininke mes negalime tik matyti migracijos problemos Europos pietuose, mes turime matyti, kas vyksta ir Europos rytuose. Mes galime pažiūrėti į sieną tarp Rusijos ir Donbaso ir pamatysime, kad maždaug milijonas žmonių baiminasi dėl savo gyvybių, dėl vaikų sveikatos. Jų vaikų gyvybei ir sveikatai taip pat kyla tokia pat grėsmė, kaip ir tiems, kurie bėga iš Sirijos. Lenkija vykdo labai ryštingą politiką. Beveik milijonas ukrainiečių e, sulaukia laikinų vizų per pastaruosius metus. Ir maždaug pusė milijono tokių vizų buvo išduota. Svarbu yra štai, kas mes girdime, kad turime atverti duris pabėgėliams atvykstantiems iš pietų, bet mes turime tą daryti oriai. Dėkoju. Pone Musolinį. Ma importante modificare il trattato di Dublino. Labai svarbu, kad mm, svarstytume sutarčių pakeitimus e, dėl humanitarnės pagalbos, kurios reikia Italijai ir kitoms e, es valstybėms narėms. Noriu padėkoti Jums už tai, kad e, kalbėjote taip glaustai. Turime laiko, dar turime šiek tiek laiko iki balsavimo, todėl turime galimybę suteikti galimybę pasisakymams pagal procedūrą prašau žodžio. Ponas Keli, vienai minutiai. Solidarumas, koordinavimas, humanitarizmas, dosnumas tai yra svarbiausi žodžiai, kurie kuriuos pasakė pirmininkas Junkeris šį rytą, bet tai žodžiai, kurios, kuriems pritarė visi. Mano šalis Airija nori pri, taip pat kartoti tuos žodžius ir jį tai daro prisimdama daugiau pabėgėlių. E, popiežius e, Pranciškus pasiūlė visoms parapijoms priimti e, pabėgėlių. Ar tai gali tapti ES politikos dalimi, jeigu kitos bažnyčios ragins taip daryti taip pat? E, tarybos pirmininkas Tuskas teisingai pasmelkė e, žmonių, prekeivių žmonėmis kaip e, žmogžudžius. Kuo veiksmingiau su jais kovosime, tuo bus geriau, jeigu konfiskuosime jų laivus, nes jie yra tikrieji kaltininkai ir juos visais reikia tinkamai elgtis. Ačiū. Ponas Lain, vienai minutį. Balandžio mėnesį parlamente balsavome dėl rezoliucijos, kur jau tada prašėme sistemos ir galimybės padalinti atsakomybę valstybėms narėms. Ir šešios iš 28 valstybių narių e, na, gau, sulaukė beveik 77 procentų visų prieglapšio prašymų. Ar tai yra e, teisingas pasidalimas našta? Man taip netrodo. Man atrodo, kad dabar dabartinė sąjungos būklė yra siaubinga šiuo požiūriu. E, valstybių vadovai Europoje dar ne, nesėmė užduoties, kur, kurios turi imtis. Reikia imti žingsnių, kuriuos imtis ragina parlamentas jau keletą mėnesių. Reikia ambicingesnių tikslų ir skaičių. Turime, nuolat, turime reikalingas nuolatinis perkelimo, perskirstimo mechanizmas, kad mes, Europos valstybės, prisimtume atsakomybę ir tinkamai vertintume šią situaciją. Ponas Džambaski, vienai minutiai. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Turėtume visų pirma atskirti pabėgėlius ir neteisėtus migrantus, nes jeigu priimsime visus, kurie pasiekia mūsų žemyną, jei asmuo teigia, kad jis yra pabėgėlis, tai reiškia, kad mes turėtume suteikti apsaugą daugiau nei šimtui milijonų žmonių iš Afrikos ir artimųjų rytų. Kitas svarbus dalykas - reikia priežastis sukėlusias tas, tuos didžiulius migrantų srautus. Priežastis yra karas vis dar vykstantis Sirijoje ir Irake bei konfliktų zonos kitose valstybėse, Afrikoje, vidurio rytuose. Jei politiniai žaidimai tose šalise nesibaigs, žmonės ir toliau plūs į Europą. Taigi tie, kurie pasisako, tie, kurie yra prieš ISIS, juos reikėtų remti ir finansuoti ir jie turi įgyti galimybę išspręsti vieną pagrindinių šios problemos priežasčių. Gracias, presidente. Ačiū. Susikūrus šiai pabėgėlių kriziai mes turime veikti konkrečiai. Mes bent jau pabandome demonstruoti savo solidarumą piliečiams. Rugsėjo 14 dieną mes būtent tai galėsime ir parodyti, kaip mes išreiškėme savo, savo solidarumą. Nes e, mes turime užtikrinti pirmiausia, kad e, būtų saugesni keliai į ES, mes turime kovoti su pabėgėlių mafija, su prekybininkais žmonėmis, mes turime taip pat e, spręsti tinkamas problemas jų kilmės šalyse. Taip pat turime, žinoma, stiprinti ir savo saugumo ir gynybos politiką. Be to, reikia kovoti, žinoma, su priežastimis tokio pabėgėlių srauto, didžiausio nuo antrojo pasaulinio karo. Ir mes, bet kokiu atveju, kaip Baskai, ba, Baskų krašte, bandome spręsti šią problemą. Ačiū, Karasa Vilba. Ačiū, panė pirmininkė. Aš manau, kad pirmininko Junkerio drasi kalba, kurioje buvo nurodytos šios pabėgėlių krizės priežastis, būtent parodė, kaip žlugo mūsų migracijos ir iš, išorės politika. Nes daugybė žmonių, jau tūkstančiai žmonių žuvo bandydami patekti į Europos Sąjungą. Mėly kolegos. Ir šiuo momentu, tai būtent paskutinė minutė, mes bandome išspręsti šią problemą, mes diskutuojame, bandome prisimti atsakomybę. Ir leiskite man išreikšti savo susirūpinimą dėl to, kad, kad vis dėlto dabar yra dar daugybė pabėgėlių, kurie turi rizikuoti savo gyvybę. Tai mes turėtume prisimti atsakomybę visi ES už tai, kad pabėgėliai saugiai, legaliai pasiektų ES. Mums reikia privalomų sistemų, mechanizmų. Turėtume panaikinti tą kriterijų, kad pirmoji priimančioji valstybė turi būtent suteikti prieglapstį. Ačiū. Dėja, jūsų laikas baigėsi. Ačiū, ponia pirmininkė. Iš tikrųjų, jeigu man kiltų pavojus, tai aš irgi norėčiau pabėgti. Tai, tai yra aišku ir suprantama. Jungtinių tautų deklaracijoje tai ir suprantama. Tai taip yra nustatyta atitinkamoje deklaracijoje. Būtent, kad žmonės turi gelbėti savo gyvybę ir jie turi būti priimti. Tai yra skirtumas nuo ekonominio migranto. Ir mes bandome tarsi, tarsi bandome atsikratyti tų senų e, įprastų princip, principų. Mes, turime, mes norime atsikratyti Dublino 2 reglamento. Mes norime kurti naują tarptautinę teisę. Taigi, mes e, norime išvengti, sakykime, tų problemų, kurios kelia dabar migrantai, kur atvyksta pas mus, bandom išgyventi kažkokių ekonominių pasiekmių. Ir kūrime atitinkamus mechanizmus, kaip su... Bet tos sistemos neveikia. Ačiū. Gerbiamas Morvai. Vieną minutę. Ačiū, panė pirmininkė, aš norėčiau pritarti poniai Gal mano kolegiai. Ir iš tiesų aš norėčiau, kad visas šios diskusijos, kad šitas posėdis baigtųsi būtent tokiu rezultatu, kad jūs, ponės, ponas komisijos narys, suteiktumėt mus atsakymus. Pavyzdžiui, dėl Vengrijos. Ar e, mūsų atveju taikomi kažkaip privalomi reikalavimai priimti pabėgėlius ar ne? reikia atkreipti dėmesį į milijonus ES piliečių. Ar mes galime ginti savo sienas nuo, nuo išorės pabėgėlių, kurie galbūt e, kelia pavojų arba nėra primtini mūsų piliečiams ar ne. Taigi e, mums reikia atsakymų Tai būtent tie, tie žmonės, tie pabėgėliai, kurie nori vykti į Vokietiją, turi teisę ten vykti. Tai kodėl mes turime juos stabdyti Vengrijoje? Tai ar mes turime stovėti jų kelyje? Ar mes turime statyti sienas? Ar, me, ar mums reikia prieimimo centrų, prieglapšio centrų? Ar kągi mums dabar daryti tokiamis sąlygomis? Baigsime diskusijas šiuo klausimu. Norėčiau padėkoti visiems, kad laikėtės jums kalbėti skirto laiko. Atsiprašau, kad nutraukiau keletą kalbėjusiųjų. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariui, ponui Avramopolus. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti jums visiems už jūsų reakcijas ir visapusišką komisijos veiksmų palaikymą. Aš iš ties tikiuosi, kad mūsų pasiūlymai bus netrukus patvirtinti, nes sprendimus būtina priimti greitai. Aš labai laukiu parlamento dalyvavimo artėjančiose diskusijose dėl nuolatinio perkelimo mechanizmo ir dėl e, saugių trečiųjų šalių sąrašo e, sudarimo. Parlamentas e, vienodomis teisėmis dalyvaus priimdamas šiuos sprendimus. Mes imsimės visų galimybių, kad priimti sprendimai būtų įgyvendinti. Darysime viską, kad valstybės narės laikytųsi bendrų taisyklių. Ir žinoma, mes tikėsimės ir parlamento palaikymo. Ši migracija nesustos, tai yra faktas. Komisijos šiandien patvirtintas paketas yra tik žingsnis į priekį siekiant geresnio migracijos valdymo. Mes turime galvoti apie priimtų pabėgėlių integravimą. Tai yra labai svarbu siekiant sanglaudos. Sėkminga integravimo politika yra labai svarbi siekiant išvengti antrinių judėjimų. Toliau bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir teisėtų kelių į Europą atverimas. Tai yra tiesiogiai susiję su karu, kurį mes paskelbėme skrupulų neturintiems priekeiviams žmonėmis. Mes sutarėme dėl ES perkelimo sistemos Anksčiau niekuomet nebuvome pasiekę tų 22 405 vietų Europoje. Taigi mes turėsime ieškoti naujų iniciatyvų teisėtėms keliam, keliams į Europą nustatyti. Galiausiai mūsų sienų apsauga yra svarbus klausimas. Mes pradėsime diskusijas dėl sienų tvarkymo ir su tuo susijusių klausimų. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų palaikymą. Aš e, išklausiau Jūsų pastabų, Jūsų komentarų ir aš džiaugiuosi, kad mūsų tikslas yra bendras. Tai buvo praeitie, taip yra ir dabar. Mums reikia geresnio supratimo ir bendrų sprendimų. Aš lauksiu puikaus mūsų bendradarbiavimo per pastarosius mėnesius tesinio. Ačiū. Ačiū komisijos nariui Avramopolos. Dabar suteiksiu žodį tarybos atstovui ministrui Šmitui. Ponios ir ponai, parlamento nariai, norėčiau savo ruoštų padėkoti e, visiems už šias turtingas diskusijas ir noriu Jūs patikinti, kad tarybos pirmininkė, kaip sakė komisijos narys, toliau palaikys dialogą ir bendradarbiavimą su parlamentu. Pirmininkas, kolegos, mes baiginėjame diskusijas labai svarbia tema, prašyčiau visų susėsti ir atidžiai pasiklausyti. Taigi mes rengiamės toliau bendradarbiauti ir palaikyti dialogą su jūsų parlamentu tai labai didelės politinės vertės dalykas šiuo ypač svarbiu momentu. Tarybos pirmininkė dės visas pastangas, kad e, kiek manoma sparčiau progresuotume šioje srityje ir labai daug e, minčių šią temą buvo užsakyta. Ir rengėmės dirbti su visais susijusiais veikėjais, remdamiesi komisijos pateiktais pasiūlymais kita vadovų taryba, kuri įvyks už kelių dienų, kitą pirmadienį, e, turės prisimti didžiulę atsakomybę. Ir šiandien buvo išsakyta nemažai žinių šią temą. Ir į tas išsakytas mintis taryba turės atsižvelgti savo darbe. Mes visi bendrai sutarėme, kad tam, kad pasiektume sėkmės, turime išlikti vieningi ir aiškiai suvokti, kokie yra mūsų prioritetai ir mums prieinamos galimybės, kad pasiektume savo tikslų. Turime kiek įmanoma greičiau susistarti susitarti dėl priemonių, kur, kurias norime patvirtinti ir pritaikyti prie susidariusios situacijos. Mums reikia visapimančio uh, atsako, atsakant į sudariusią krizę. Ir aš kartoju savo žodžius, kuriuos jau pasakė šiandien anksčiau. Mes negalime dvėjoti, negalime vilkinti, neturime teisės leisti laikui eiti tuščiai. Ačiū, ministrė Šmitai. Noriu padėkoti Jums visų kolegų vardu padėkoti visiems komisijos atstovams ir tarybos atstovams už tai, kad e, yra čia su mumis e, vykstant tokiams svarbiams diskusijoms šiandien. Yra pateikti septyni pasiūlymai priimti rezoliuciją po diskusijų migracijos tema. Diskusijos šią temą baigtos ir dėl šio klausimo balsuosime rytoj vidurdienį. O dabar prasidės balsavimas. Pri, pirmininkaujant mano kolegai ponui Vylandui. Die zuständigen griechischen Behörden haben Anträge